Ar norite kažką pakeisti darbo atvarkėje? Jeigu ne, tuomet darbo atvarkę tvirtiname. Dabar galime pereiti prie antrojo darbo atvarkės punkto. rugsėjo 24 ir spalio 7 dienos posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu iki posėdžio pabaigos nebus jokių pastabų, tai protokolai bus tvirtinami. Procedūra tokia kaip ir įprastai. Toliau trečias punktas – pirmininko pranešimai. Posėdis transliuojamas internetu, kaip įprasta, taigi turėkite omenyje, kad esate filmuojami. Taip pat turite susirašinėjimo pranešimų. Dabar dėl prekybos susitarimo su Singapūru. Dar nebaigėme skyriaus dėl prekybos prekėmis, tačiau su investicijomis investicijomis susijusius klausimus beveik išsiaiškinome. Įdomus dalykas. Komisija nusprendė, kad um, susitarimą su Singapūru turi peržiūrėti teisingumo teismas, kad um, išsiaiškintume, kokio požiūrio laikytis. Nežinau, ar Būtent taip reikėjo dirbti, atsižvelgiant į kitus susitarimus, tačiau reikėtų pasitikslinti kriterijus tuo atveju, jeigu šis susitarimas bus laikomas mišrių susitarimų dėl PPO. Turiu nedaug informacijos, mes tikėjomės, kad e, iki spalio 21 dienos bus pasiekta daugiau pažamos, pažangos PPO taryboje dėl dėl prekybos lengvatų dėja į priekį pasistumėjome nedaug. Tikėjomės didesnės pažangos birželį bus peržiūrėtos prekybos iniciatyvos. Ir dar ginčiai su Brazilija dėl prekybos susijęs su pasikeitimais Brazilijos mokesčių sistemoje. Problema ta, kad diskriminuojami ES gamintojai lapkričio 18 dieną tai bus svarstoma per PPO ginčius sprendimo procedūrą. Kazakstane, Kazakstano prezidentas ponas Nazarbajevas ir komisijos buvęs pirmininkas Baroso pradėjo kalbėtis dėl susitarimo. Šiokios tokios pažangos pasiekta. Tačiau į šį susitarimą ir į šias darybas turi būti žvelgiama Kazakstano prisijungimo prie PPO kontekste. Dar vienas dalykas. Af, Afrika ir susitarimai su Afrika. Dabar derame su rytų Afrikomis šalimis dėl prekybinių susitarimų. Kenija dalyvauja dėrybose. Kenija nėra besivystanti ar mažai išsivyščiusi šalis. Taigi šio, jokių tokių lengvatų jie neteko. Ir situaciją reikia gerai apsvarstyti, padėtis panaši kaip ir su Filipinais. Ar mes tą preferencinį. Ne, pasitaiso pirmininkas, ne Filipinus turėjome omenyje tai yra. Tai buvo Ekvadoras, ne Filipinai, padėtis su Kenija panašiai kaip ir su Ekvadoru. Ir nežinau, ar tas preferencijas išplėsime ar ne. Ar perkelsime tiesiog e, senas nuostatas, kurios bus atnaujintos po penkerių metų. Diskusijos šiuo klausimu vyks e, lapkričio 6 dieną, tai bus pirmasis svarstymas ir bus pristatytas tyrimas šiuo klausimu dėl Kinijos. Pažymėsiu, kad ginčiai, kurie buvo kilę su Kinija dėl telekomunikacijų, buvo išspręsti. Kinija ir ES paskelbė jungtinį pareiškimą, Kinija e, pasižadėjo, kad ES verslas nebus diskriminuojamas viešuosiuose pirkimuose. Taip pat e, buvo kalbėta apie mokslinį tyrimų finansavimą telekomunikacijų sektoriuje. Taigi šis ginčas buvo išspręstas. Per kitą posėdį nagrinėsime dokumentą susijusi su gamyba Bagladeše ir problemas, kurios kilo po to, kai ten sugriuvo gamybinis pastatas. Taigi Tokie būtų pirmininko pranešimai. Dabar galime pereiti prie ketvirtojo punkto posėdžių tvarkaraštis 2015 metams. Šis tvarkaraštis yra ilgų dėrybų su kitais komitetais rezultatas. Mes turėjome apsižvelgti į apribojimus dėl to, kad ne visada pavyksta gauti salę. Taigi matote, koks yra tvarkaraštis 2015 metams, kada vyks posėdžiai, įtraukite viską į savo darbo atvarkę ir prašau dalyvauti komiteto posėdžiuose. Dabar penktasis punktas darbo atvarkėje. 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos komisijos Čia auditorumai paskelbė savo ataskaitą, nusprendėme teikti nuomonę. Tai atitinka mūsų įprastinę ilgalaikę praktiką. Kolega atsakingas už biudžetą, taip pat yra atsakingas už biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitą. Taigi galbūt kolega galės papasakoti. Ponas Biogė, dėkoju. Biudžeto reikalų komitetas užsiema šio klausimu iš esmės. E, tuo pat metu auditorumai atlieka jiems priklausančius darbus susijusius su šias procedūra. Audito rūmai parengė specialų pranešimą, kurie yra susiję su preferencijų susitarimais, prekybos preferencijų susitarimais ir e, kyla klausimas išsiaiškinti, ar viskas šiuose yra tinkamai valdoma ir užtikrinama. Auditorumai nusprendė pritaikyti, e, aptarti šį klausimą, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kągi sako auditorumai savo dokumente? Ekonominio, ef, ekonominis efektas yra aptariamas to sustarimo ir kontrolės efektyvumo klausimas, siekiant užtikrinti, kad tarifų preferencijos nebus panaudotos blogiems tikslams ir kad ES biudžetas nepatirtų didesnių nuostolių. Audito rūmai konstatuoja, jo komisija nepakankamai vertino šio prefer, prekybos preferencijų sustarimo visus ekonominius efektus. Sakoma, kad analizės kokybė ir poveikio analizės tikslumas buvo pagerinti, tačiau dar e, galima tobulinti visą tai ir galima detaliau numatyti kai kuriuos aspektus. Audito rūmai e, konstatavo, kad lieka muitinės kontrolės spragų valstybėse narėse ir kad dar yra spragų susijusių su Europos komisijos ir valstybių narių veiksmais, siekiant užtikrinti e, tinkamą po patikros gautų rezultatų tvarkymą ir atsižvelgimą į juos. Gruodžio 3-4 dienomis galima būtų e, diskutuoti su Europos komisija ir auditorumai prašo, kad būtų atliktas detalesnis poveikio įvertinimas ir kyla E, klausimuose dėl to, ar tie prekybos sustarimai padės pasiekti ekonominių ir prekybos tikslų. Kitas dalykas, kurį rekomenduoju audito rūmai, yra toks, e, kokiu priemonių reikėtų imtis, kad šis susitarimas palankiau paveiktų kai kuriuos sektorius. Reikia išsiaiškinti, kam gali kilti e, pavojus ir dėl ko gali būti pakeikta ES biudžetui. E, auditorumai sako, kad gali atsirasti tokio pavudžio aspekto, nes kai kuris vertinimas rodo, jog lieka spragų. Rizikos valdymo sistema taip pat turėtų būti reikšmingai pagerinta. Šiuo požiūriu Tenka pastebėti, kad pranešime toje ataskaitoje yra visa eilė rekomendacijų, kurios buvo aptartos biudžeto komitete, taip pat ir komitete, kuris teikia nuomonę. Taigi iki gruodžio dar turėsim galimybę padiskutuoti apie šį pranešimą su atsakingais audito rūmų atstovais. Tuo būtų gausime papildomos informacijos. Tai pirma. Antra, kas yra nemažiau svarbu, Mes jau kalbėjome apie biudžeto procedūrą. Ir verslo centrai Kinijoje, Indijoje, Indijoje ir Tailandė yra įsteigti. Žinote, kad yra vykdoma tam tikra veikla Pietryčių Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Manau, kad turėsime su Europos komisija papildomai diskutuoti, kad būtų atliktas nepriklausomas tų verslo centrų įvertinimas. Mes e, manome, kad taip, tai turėtų būti padaryta, komitete pareiškime tokį pageidavimą, turėtume atsižvelgti į tokį įvertinimą, kad žinotume, ar verta panašią praktiką plėtoti kitur. Ar norėtume išsiaiškinti, kada Europos komisija galėtų pateikti tokį įvertinimą, kad galėtume e, biudžeto įvykdymo procedūrą 2013 metų aptardami, norėtume tokią informaciją turėti ir, su, ir galėti ją vertinti. Taigi laukiu kolegų reakcijos, jų pastabų. Ir sausio 21-22 turėtume visus šios klausimus aptarti detaliau. Dėkoju. Šešėliniai pranešiai regis jokių pastabų neturi. Norėčiau paklausti, ar socialistų frakcijos vardu kas nors norėtų kalbėti, regisi ne. ECR? Niekas. Alde frakcijos vardu? Niekas. Gue? Helmutai, prašau. Ačiū, Berntai. Mes pritarėme pranešėjo požiūriui ir pritarėme tam, ką jis minėjo. Dėkoju. Nematau žalių atstovų, sako pirmininkas. FEFDD frakcijos vardų niekas nenori pasisakyti. Kitame posėdyje mes Diskutuosime su audito rūmų pirmininku, kalbėsime apie tai, ką minėjo ponas Biogė ir turėsime šiuos dalykus aptarti detaliau, nes jie glaudžiai susiję su mūsų komitetų kompetencijų sritimi, būtent su prekybos preferencijų vertinimu. Dabar suteiksiu žodį ponui Fentpökė iš Europos komisijos. Prašau. Uh, much, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat pranešėjui už pasisakymą. Kai dėl specialaus pranešimo, kiek aš suprantu, diskusija vyks lapkričio pradžioje, gruodį, gruodžio pradžioje pasitaiso kalbėtojas. Ir mes, aišku, maloniai dalyvausime toje diskusijoje. Pranešėjas paminėjo du svarbius dalykus. Viena vertus, komentarus paminėjo auditorumų dėl to, kaip mes atlikome įvertimus praeitie ir čia be abejo dar galime daug ką pagerinti. Be abejo, mes sutarėme su E, auditorumai šiuo klausimu visada galima pagerinti e, daugą ir mes esame pasiryžę tai ir padaryti, atsižvelgdami į tas rekomendacijas, kurias auditorumai mums pateikė. Kai dėl rizikos profilio, suprantu, kad buvo atlikti tam tikri įvertinimai, buvo atlikta analizė, kokio pobūdžio rizika yra patiriama, buvo numatyti rizikos profiliai. Kai dėl verslo centrų, pirmiausia, sveikiname puikų bendradarbiavimą, kuris jau darbinėme lygiai yra užmėgstas tarp Europos parlamento ir komisijos įvairių tarnybų. Taigi galėsime detaliau pasižiūrėti, kaip E, tą diskusiją tęsti toliau, kaip bendradarbiauti, o kai dėl tų Kinijos, Indijos ir Tailando verslo centrų, aš manau, kad reikia pabrėžti štai ką. E, tada, kai, tie, kai, kai, kai buvo įsteigtos tos verslo struktūros, tikslas buvo turėtas buvo e, padėti Europos verslo struktūroms plėtotis, buvo atlikti įvertinimai ir kiek suprantu, Europos parlamentas gavo, bent jau jo tarnybos gavo duomenys tų įvertinimų ir be abejo mes esame įsipareigoję ir ateitie tokius vertinimus atlikti ir perduoti. Dėkoju. Pone pirmininkė. Ačiū. Ar ponas Biogė norėtų reaguoti, reikisi, ne? Taigi. Posėdžių tvarkaraštis. Manau, kad gruodžio pradžioje diskutuosime dėl pono Biogė pranešimo. Iki gruodžio vidurio galėsite pateikti e, pakeitimus, sausio 21-22 balsuosime. Dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas. Ir tai yra autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai. Diskussionen ja schon angesprochen. Ähm, die Berichterstattung. Mes jau kalbėjome šitą temą per anksčiau vykusias diskusijas. Pranešėjas yra ponas Moisa. Jisai yra nulatinis pranešėjas Moldovos klausimų. Ačiū pirmininkė. Taigi pabandysiu pateikti trumpą pristatymą svarstome komisijos pasiūlymą pakeisti autonominį prekybos preferencijų režimą, kuris veikė Moldovos atžvilgių nuo 2005 metų. Tai apima tris tarifų linijas, gana paprastas pakeitimas, tačiau jis gali būti reikšmingas Moldovos ekonomikai, nes Moldova daugiausia yra žemės ūkio šalis problemos gerai žinomos, e, Rusijos embargas Moldovos produktams, e, jis buvo uždėtas birželio 21 dieną. Pagrindiniai produktai, kuriem uždėtas embargas yra obuoliai, vynogės ir slyvos. Gana dideliais kiekiais ši produkciją Moldovos kontekste, tačiau ES e, mastu tai sudaro 0,4 visų obolių produkcijos, vynogės 0,6 procentus visos vynogių produkcijos, o slyvos 0,7 procentus visos es gaminamos slyvų produkcijos. Tačiau Tai yra vaisių daržovių sektorius, jame dirba labai daug žmonių, virš 200 tūkstančių ir um, šis sektorius svarbus tų žmonių išgyvenimui. Dėl rizikos es rinkai, rizika es rinkai minimali dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl kultūrinių priežasčių ir dėl to, kad šios šalis yra greta, dauguma produkcijos bus eksportuojama į Rumuniją. Gana jautrus produktas yra obuoliai, tačiau kalbant apie kokybę, pakuotas bei pardavimus, labai mažai tikėtina, kad moldaviški oboliai konkuruotų su Italijos, Prancūzijos ar Belgijos auginamais oboliais. Europoje jie tikriausiai būtų laikomi pramoniniais kategorijos oboliais. Taigi Rumunijos rinka gali tą kiekį tiesiog praryti, nes Rumunija 22 procentais mažiau pagamino atitinkamų produktų, o mm, visas kiekis e, pagamintas Moldovoje siekia 7 procentus gaminamo Rumunijoje. Taigi pavojaus nematome. Be to, apskritai 0,1 procento mūsų importo tai atspindi, jokių pajamų nebus prarasta. Taigi, jeigu kolegos turi klausimų kažkokių, tai aš pasistengsiu juos atsakyti, tačiau šis dokumentas tikrai nesusijęs su jokia rizika, jį galima tvirtinti ir jisai labai prisidėtų prie Moldovos ekonomikos stiprinimo ir būtų naudingas žmonėms dirbantiems vaisių daržovių sektorijoje. Taigi siūlau kolegoms tvirtinti e, pasiūlymo projektą be pakeitimų tokį, koks jis yra. Na, dažnai baimimasi, kad tose pasiūlymuose slypi kažkas daugiau. Ten yra kai kurių kodeksų pakeitimų, bet tai susiję su muitinės kodeksu, atnaujintų muitinės kodeksu ir tai techniniai pakeitimai. Ačiū. Ponas Winkler. Pirmininkė, labai ačiū kolegos. Dėkoju pranešėjai už pristatymą. E, labai išsamus pristatymas. E, ne, daug ką galiu pridurti, kaip šešėltinis pranešėjas e, pritariu komisijos pasiūlymui suteikti priekybinės preferencijas Moldovai Mes e, gana dažnai kalbame apie Moldovą tarptautinės prekybos komitete, tačiau jeigu žvelgtume giliau, tai manau, kad vis dėlto kalbame apie Rusiją, ne apie Moldovą, kalbame apie Rusijos uždėtą embargą ir apie ES atsaką tam embargui. Aš labai džiaugiuosi, kad tarptautinės prekybos komitetas labai aktyviai dirba šioje srityje Ir mm, manau, kad priekyba yra priemonė praktiškai padėti mūsų šalims kaiminėms, mūsų partneriams. Dėl paties prasiūlymo, manau, kad pranešėjas jį pas, pristatė išsamei. Prekybos tarifų preferencijos uh, taikomos nuo rūpiučio pirmosios ir jos bus nebetaikomos nuo 2015 metų pabaigos pasibaigus e, dabar taikomam prekybos režimui su Moldova. Manau, kad teisingai e, rodome politinį lyderiavimą ir turime pasinaudoti skubos procedūrą ir patvirtinti dokumentus. Visiškai sutinku su pranešėjo nuomonė, kad mes turėtume tvirtinti komisijos pasiūlymą be pakeitimų. Labai ačiū. Ačiū, ponas Rendne, tai- taigi ponas Šulc. Herr Vorsitzender, äh, auch ich. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš äh, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. už pranešimo rengimą. Aš visiškai pritariu jo požiūriui ir manau, kad turime priimti, patvirtinti šį pranešimą be pakeitimų. Ir kadangi ponas Winkleris e, sakė, jog čia kalba sukasi apie santykius su Rusijos federacija, kuomet kalbam apie Moldovos Respubliką, tai mes suprantame, jog yra e, daugelypių prekybinių ryšių čia. Ir turime į tai atsižvelgti, kalbant apie prekybos sutarties įgyvendinimą. Tai importuojamos yra ne vynogės, o perdirbti produktai. Moldovos vynas yra parduodamas Europos e, Sąjungos prekybos centruose, o ne vynogės kaip žaliava. Tad e, turime nagrinėti šitos e, aspektus ir aiškintis, kaip e, žaliavinės medžiagos yra pardavinėjamos ES rinktose, rinkose. Taip, iš tikrųjų, tai labai svarbus klausimai ir turime juos nagrinėti. Pane Lepen, asociacijos sutartis su Moldovos Respublika yra laisvos prekybos sutartis, tačiau e, ta sutartis netaikoma žemės ūkio produktams. E, Moldova vykdo ambicingą politinių reformų programą, tad e, už kelių metų Moldavija galbūt, e, bent jau tikimės ir tarp eilučių, taip galima suprasti, taps ES nare. Ir jinai bus įrašyta į tą sąrašą valstybių, kurių taip, taip nori ES. Tuo tarpu dabar yra Rusijos embargo Ir aišku, dėl to yra tam tikrų problemų, ypač žemės ūkio sektoriuje. Dabar jūs norite, kad mes, kaip parlamentarai, padėtume šitai valstybei. Čia kalba sukasi apie 60 tūkstančių tonų obolių, e, vynogių ir slyvų. Tad e, tai reiškia, kad mūsų žemdirbiai praras tam tikrą rinko dalį ir atiduos ją e, E, Moldavijos produktams, o dėl Rusijos embargo mūsų rinkose jau iškyla labai rimtų problemų. Ir problemų iškyla dėl e, kitų laisvos prekybos sutarčių su kitomis valstybėmis. Mūsų ūkininkai tuo būdu nukentės dar labiau ir e, jūs visiškai nekalbate apie visus šituos sunkumus. Ne vieno žodžio nėra. Kas dvi dienos Prancūzijoje nusižudo ūkininkas. todėl kad e, ūkininkai nebeišgali išgyventi iš, iš savo darbo. Tad e, su šita sutartimi mes dar padidiname nusivylimą. Šiandien Prancūzijoje vyksta e, ūkininkų streikas Prancūzijoje dėl to, kad kyla labai daug problemų dėl Rusijos embargo, dėl to, kad krinta kainos. Mes e, esame pasaulio piliečiai, kaip, kaip kad jūs kalbate e, savo pareiškimuose, tačiau mes e, nemylime savo pačių piliečių. Dėl embargo kyla milžiniškų problemų, bet atrodo, kad tos problemos jūsų neliečia. Ir jums atrodo, kad mes turime atverti savo rinkas vis labiau, ne, net jeigu paskui dėl to atverimo mes patys nebeišgyvensime. Tai e, tokia jūsų ideologija, bet su ta ideologija aš kovoju. Dėkoju. Komisija gal norėtų reaguoti. Ponas Liukdavin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiami Europos parlamento nariai. Du dalykai. Pirmiausia, vienas iš konteksto elementų yra svarbus mums visiems. Pirmiausia, dėl to, kam jie pranešėjus ir antra, dėl paties konteksto. Tai dėl konteksto mes jau matėme, kad Rusija e, pritaikė embargo priemonės taip pat ir Moldovai. Ir kaip ponia e, Liupen sako, tai neišplaukia iš ES embargo, tiesiog embargo Moldova patyrė jau anksčiau. 2013 rugsėjais prasidėjo tas embargo, po to, kai baigėsi e, dėrybos CEFTA su Moldova birželio 5 dėl perdirbtos mėsos, 25 Liepos 2014 metų dėl daržovių ir vaisių ir 13 metų rūpjūtį 25 Rusijos, Rusija dekretu atsisakė taikyti um, Moldovai taikyti laisvos prekybos sustarimą, kuris apima apie 60 procentų viso Moldovos eksporto į Rusiją. Taigi manome, kad nuostolius, kurį patyrė e, dėl draudimų Rusijos Moldovos ekonomika, siekia 130 milijonų eurų. Taigi, kaip jau sakėme, E, kai kurie produktai būdavo masiškai eksportuojami į Rusiją, dabar nebėra galimybės Moldovai to darytis, e, tad nebereikia nekalbėti apie tas kritiškas pasiekmes, e, kurių gali turėti Moldovos ekonomikai šie sprendimai ir netrukus rinkimai, tai taip pat rezultatai šito embargo gali būti atspindėti ir rinkimuose. Su ponu Barosu mėnesio vyko diskusija, buvo kalbama apie į vynogės lyvas ir obolius numatytų susitarime. Taigi buvo kalbama apie tai, kad reikėtų importuoti tam tikrus šios produkcijos į ES. Susitarimo kai kurios numatytos priemonės yra laikino pobūdžio, jos uh, E, pasibaigs po tam tikro laiko ir 2015 metų pabaigoje kai kurios iš tų nuostatų turi nustoti galioti. E, produktai ir jų kiekiai, dėl kurių siūlomos yra tos priemonės, yra labai nedideli, tie kiekiai labai nedideli lyginant su ES gamyba. Tai siekia 0,8 procentus obolių sektorių, 1,4 procentai slyvų ir 1,1 procento vynogių. Tad štai mes manome, kad tai neturėtų turėti didžiulę kokią nors įtaką ES rinkai, bet Moldovai padėti tos priemonės gali. Pirmininkas dėkoju. O dabar žodis dar kartą pranešėjų. Prašau. Aš e, kai kurios argumentus išdėsiu prancūziškai. Kad e, poniai Liopen būtų aiškesni kai kurie dalykai. Jeigu kas nors pasinaudoja prancūzijos ūkininkų nusivylimu ir, pra, ir, ir, ir, ir, ir problemomis, tai tai tikrai ne Moldavai. Mes už keletą savaičių pat, patvirtinsime e, prekybinių santykių nuostatas, bet Rumunijos e, gamyba kryto 22 procentais šiais metais. E, Mes e, šioje sutartyje kalbame apie 8 procentus e, Rumunijos produkcijos apimties. Tai yra 40 tūkstančių tonų. Tai yra 0,4 nu, procentai Europos e, gaminamų produktų apimties. 0,48 procento tiks, tiksliai kalbant. Uh, mes kalbam, kitaip sakant, apie autonominės priemonės 40 e, tūkstančių tonų. Kokybinių požiūrų šitie produktai bus e, laikomi tokiais produktais, kurie nekonkuruos su prancūziškais e, ar itališkais atitinkamais produktais. Tai jie bus laikomi pramoniniais produktais. Tad e, turint omenyje, kad šiais metais e, Rumunijos e, gamyba krito taip smarkiai, tai iš tikrųjų šitie dalykai nesukels pas mus jokių problemų. Ir jeigu dabar mes kalbam apie tai, kad kažkas naudojasi susidariusią tokią blogą padėtimą ES, tai yra neteisingi teiginiai ir tai yra nesažininga. Dėkoju. Pakeitimų pateikimo terminas 11 lakučio diena, 18 valanda. Gruodžio 3 dieną mes dar kalbėsime apie pakeitimus, o gruodžio 4 dieną bus balsuojama šito klausimu. Plenarinėme posėdėje bus balsuojama galbūt dar gruodžio mėnesį, tačiau galbūt ir sausio mėnesį 2015 metais. Dėkoju už šias diskusijas. Dabar septintasis darbo tvarkės punktas. Čia kalba sukasi apie išskirtinės e, prekybos priemonės, skirtas ES stabilizavimo ir asociavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms ir tų priemonių taikymą Bosniai ir Hercegovinai sustabdymą. Tad e, Bosniai ir Hercegovinai čia taikoma išimtis. Kyla kai kurių problemų dėl šitų dalykų. Galbūt e, turėtume pasinaudoti šią progą ir pakalbėti apskritai apie vykstančius Vakarų Balkanose procesus. Galėtume padiskutuoti apie Vakarų Balkanų ES prekybinius ryšius. Suteikiu žodį iš karto pranešėjai, ponui Betinį. mėly kolegos, mėly komisijos e, atstovai, Bosnijos Respublikos e, e, gerbimas atstovė. Šiandien kalbame apie šių išskirtinių preferencinių priemonių taikymą sustabdymą Bosnijai. Bosnijai. Ir aš esu pranešėjęs šito klausimu. Aš norėčiau labai atidžiai išklausyti visų INTA komiteto narių nuomonę. Taip pat norėčiau e, pagilinti e, komisijos pateiktų argumentų analizę. Todėl e, Manau, kad turime pasiremti savo administracinę kompetenciją, taip pat e, išklausyti visus Bosnijos atstovus, tarp jų ir Bosnijos ambasadorių Bruselėje. E, dėl e, mūsų tvarkaraščio apribojimų šiandien yra pirmasis toks susitikimas šitą temą. Paskui Inta. E, tai yra sausio mėnesį, vyks e, intoje aptarimas e, nuostatų bei pateiktų pakeitimų ir vėliau e, vasario mėnesį bus balsuojama dėl pakeitimų ir plenarinėme posėdėje šis klausimas bus priimamas dar mėnesiu vėliau. Aš manau, kad turime elgtis atsargiai šito klausimu. Sprendimas, kurį turime priimti, yra labai jautrus, todėl kad čia kalba sukasi apie strateginį regionę ir labai svarbę mums valstybę, kuri siekia vis didesnės integracijos su ES. Palyginus su kitomis regiono valstybėmis, Bosnija yra truputį atsilikusi tame protes, procese, todėl kad buksuoja demokratinės, socialinės, ekonominės reformos, kurios yra būtinos, kad Bosnija įstotų į Europos Sąjungą. Ir yra taip pat kitų e, problemų, e, dėl kurių lieka tam tikro netikrumo komisijos e, nariai, kurie atsakingi už e, plėtrą, yra pasakę, jog turime palaikyti šios e, valstybės integracijos pastangas. Turime to siekti, atsižvelgdami taip pat ir susidariusią padėtį pastaraisiais metais į e, potvinius ir kitas problemas. Ir turime galvoti apie asimetrinės e, prekybinės priemonės, taip pat kaip ir kitų valstybių, regionų valstybių e, atveju. 85 procentai Bosnijos gyventojų teigia, jog nori narystės Europos Sąjungoje, palankiai į ją žiūri. Aišku, e, yra dar tam tikrų problemų darybinių ir trys darybų raundai neišsprendė tų problemų. Mes e, nagrinėsime šitos e, dalykus e, detaliau. Tačiau įstojus Kroatijai į Europos sąjungą, Kroatijos padėtis labai pagerėjo ir dėl to keičiasi Kroatijos ir Bosnijos prekybiniai santykiai. Ir dėl to iškyla tam tikrų problemų, dėl kurių dabar išskirtinės prekybos priemonės turi būti e, sustabdomos Bosnijai ir Hercegovinai, tu tarpa kitoms valstybėms tos priemonės dar bus e, e, taikomos. Bosnija gali susidurti su E, ekonominiais nuostoliais, kurie siektų apie 2 milijonus eurų per metus. Tai praktiškai prilygtų sankcijoms iš ES pusės. Tuo tarpu ES juk pati nori e, pasiekti, kad Bosnija atitiktų ES e, reikalavimus. Tad parlamentas e, turi giliau nagrinėti šitos aspektus ir turime išsiaiškinti, e, kokie bus tie realūs e, nuostoliai ir kokių reikėtų pakoregavimų tam, kad Bosnija atitiktų reikalavimus. Taip pat čia kalba sukasi šiame kontekste ir apie e, aukštą nedarbo lygį. Ir aišku, mums sprendžiant šitos klausimus, tenka pakankamai didelė atsakomybė. Dėkoju. Ačiū pranešėjai. Dabar žodis Europos komisijai. Panas Liukdėvin, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai galėčiau sureaguoti, nes pranešėjas pakankamai detaliai išdėstė siūlymą. Mes kalbame apie siūlymą kuris išplečia autonominių preferencijų taikymą 15-20 metams, tam laikotarpiu nuo 15-20 metų. Viena vertus, svarbu nepamiršti to, kad priešingai negu reglamente dėl preferencinių tarifų taikymo Ukrainai, kuris buvo patvirtintas lapučio pirmą dieną. Čia mes nekalbame apie galimybę sustabdyti sustarimą tais atvejais, jeigu įvyktų žmogaus teisų pažeidimų, teisinės valstybės principų pažeidimų. E, taigi 2009 metų susitarime buvo numatyti tam tikri dalykai ir dabar jau galima uh, ir galima reaguoti tais atvejais, jeigu teisin, pažeidžiami teisinės valstybės principai ir žmogaus teisės. Kaip minėjo pranešėjas, Bosnija ir Hercegovina nesutinka atsižvelgti į tradiciškai egzistavusią prekybą su Kroatija. E, ir, ir, ir tai, kas buvo paminėta CEFTOS susitarime iki 13 metų galiojusiame iki Kroatijos įstojimo Europos Sąjungą. Mes pasiūlėme, kad Bosnija ir Hercegovina bei ES rastų sutarimą dėl preferencijų ir koncesijų. Ir šis reglamentas turėtų būti 16 metais sustabdytas. Kai tik bus pasirašytas susitarimas, E, tuomet e, numatytos lengvatos būtų atkurtos. Visa tai yra paskatos, ne, nu, ne bauda kažkokia, o e, paskata taikyti ES principus. Tai yra preferencijos, kurios mes skiriame trečiosiam šalim, šalims vienašariškai, autonomiškai. Ir uh, ne, nevalia primesti mums valių, su kokiom šalim ES tokius susitarimus gali turėti, su kokiomis ne. Bosnija ir Hercegovina tikėsimės grįž prie konstruktyvių dėrybų su komisija dėl dvišalių susitarimo ir manyčiau, kad to, to, tos preferencijos net visiškai sustabdytos, nutrauktos nebus. Dėkui, pirmininkas. Ačiū ponui Devinė. Ar galėtume tarti keletą žodžių dėl padėties apskritai, dėl prekybos santykių su kitomis vakarų Balkanų šalimis? You, are you talking about uh, figures. Ar jūs kalbate apie skaičius ar preferencijas? Norėtume išgirsti apie bendrus dalykus, kas įvyko sklandžiai, kas įvyko ne taip sklandžiai, nes kai vertinami, kai vertiname antrą situaciją, e, dėl Bosnios ir Hercegovinos reikėtų nepamiršti ir kitų vakarų Balkanų šalių. Mes Turime susitarimus su kai kuriomis tų šalių. Manau, kad svarbu būtų prisiminti tai, kad mes nesiekiame šiaip atsidėti, atidėti tų lengvatų taikymą, tačiau šiuo atveju mes kalbame apie vieną ar du procentus mūsų išorės prekybos nelabai daugiau galiu ką pridurti kol kas, tačiau aš tikiuosi, kad įvyks detalesnė diskusija dėl ES verkybos santykių su atskiromis šalimis ir tuomet mes galėsime labiau peržiūrėti specifines problemas. Na, šiaip didelių problemų su tomis šalimis nėra. Pirmininkas, dėkoju. Tada lauksime kito posėdžio, sausio 21-22 dieną, ko gero jau galėsime gauti platesnę informaciją dėl mūsų prekybos santykių su Balkanų valstybėmis. O dabar ponas Tyr, EPP vardus yra šešėlinis pranešėjas. Ačiū pranešėjui už žanginės pastabas. Aš taip pat kaip siūlėte, pasistengsiu pateikti platesnę apžvalgą, o paskui kalbėti apie konkrečią situaciją Bosnijoje ir Hercegovinoje. Manau, kad komisija teisingai pastebėjo, šių diskusijų išeities taškas turėtų būti tas, kad siūlomas naujasis, siūlomas naujasios nuostatos yra uh, esamų nuostatų išplėtimas. Tai yra esminė viską pagrindžianti filosofija. Būtent taip vertiname tas priekybinės preferencijas, siūlomas lengvatas ir taip Bosnija ir Hercegovina priartės dar labiau prie Europos Sąjungos. Kroatijai prisijungus prie ES, kai kurios šalis, kurios dabar vykdo stabilizavimo procesą, turi atsižvelgti į pasikeitusias sąlygas. Labai sudėtinga tą padaryti, labai dažnai yra pagunda tiesiog rinktis, su kuo norima dirbti, su kuo ne. Prisiminkite praeitą plėtros etapą. Tiek e, Kroatijoje, tiek Slovenijoje, tiek Vengrijoje panašios tendencijos buvo. Tačiau Kroatija turėjo priderinti savo prekybinės nuostatas, kai kitos šalis prisijungia prie SS. E tai jautrus klausimas, tai jau buvo pasakyta, bet Serbija pritarė tam, kas siūloma, kitos šalis taip pat, vienintelė šalis kuri dar nepritarė Bosnija ir Hercegovina. Bet to manau, kad e, tas iniciatyvas verta pasiūlyti kaip paskatinimą pradėti dėrybas. Tai suteikia laiko. Žinote, kad e, spalio mėnesį Bosnijoje ir Hercegovinoje vyko rinkimas. Taigi naujoji valdžia turės laiko uh, pagalvoti ir su nauja jėga pradėti dėrybas. Bus atsižvelgta į įprastinę prekybą su Kroatija ir atitinkamai parengtas laikinasis prekybos susitarimas tarp Bosnijos ir Hercegovinos ir ES. Noriu priminti, kad Europos parlamentas jau yra išreiškęs na, ne balsavimu ir ne reglamentu, tačiau pateikdamas rezoliuciją parlamentas išreiškė savo požiūrį ir kolega Datina Picula iš uh, Užsienio reikalų komiteto irgi savo nuomonę pateikė. Taigi viskas atitinka Europos parlamento poziciją pareikštą 2014 metų pradžioje dėl pažangos pasiektos Bosnijoje ir Hercegovinoje ir jos ketimų prisijungti prie ES. Taigi, šiam, tokiame kontekste turėtų būti vertinamos siūlomos priemonės. Tačiau aš taip pat pritarčiau apsikeitimo nuomonėmis, kaip siūlė pranešėjas. Labai ačiū. EKR e, kol kas dar nepaskyrė savo šešėlinio pranešėjo. Aldė paskyrė Olirin, o dabar Rika. Labai ačiū už pranešimo pristatymą, taip pat už koleg kolegams už pasisakymus. Mūsų frakcija gali pritarti komisijos pasiūlymui Svarbu, kad dėrybos vyksta ir kad joms palikta pakankamai laiko, tačiau taip pat svarbu, kad Bosnija ir Hercegovina suprastų, jog e, laikinojo prekybos sustarimo pakeitimai yra techniniai pakeitimai ir Bosnija ir Hercegovina neturėtų to požiūrio neikti. Tai kitos šalis supranta tą techninį požiūrį Taigi labai svarbu vykdyti dialogą, ne tik tai priekybiniais klausimais, bet ir kitais klausimais, kadangi Bosnijoje ir Hercegovinoje dar yra problemų, šalis turi žengti pirmin, labiau priartėti prie ES. Taigi noriu tik tai patikslinti, kad Bosnijos ir Hercegovinos uždėti mokesčiai Kroatijos prekiams uh, pažeidžia laisvosios prekybos e, dvasę ir neleidžia kurti bendros laisvosios prekybos erdvės. To visiškai nenorime ir tai reiškia, kad vartotojai Bosnijoje ir Hercegovinoje turi mokėti didesnę kainą už gaminius importuotus iš Kroatijos. Taigi pritarčiau tiems, kurie tikėjosi, kad sprendimą pavyks rasti kuo greičiau. Manau, kad tai būtina ir taip pat džiaugiuosi, kad buvo įtrauktos žmogaus teisų ir teisės viršenybės nuostatos. Jas pasiūlė Europos komisija. Reikia nepamiršti, kad kai kalbame apie prekybos iššūkius ir techninius aspektus susijusius su prekyba, es tikslas yra visas vakarų Balkanų šalis pamatyti Europos Sąjungoje. Uh, To reiktų nepamiršti ir todėl paskatinčiau visas Vakarų Balkanų šalis kartu dirbti, siekti bendros ateities Europos Sąjungoje ir nelikti praeitįje, nelikti susiskalčiusioms, nelikti pažeistoms. Aš tikiuosi, kad e, Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė atsižvelgs į mūsų patarimus, bus konstruktyvi dialogė ir laikysi sustarimų. Ačiū. Gue regis nėra šešėlinio pradėšio, ar ne? Tada žaliesiems žodis. Ponas Berner, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už parengtą pranešimą. Šalia to, kas buvo pasakyta, norėčiau pridurti, mes remiam jūsų požiūrį, jis yra uh, holistinis požiūris į šį klausimą ir tai leidžia susidaryti bendrą situacijos vaizdą vakarų Balkanuose. Kaip žinia, vienas iš esminių mūsų politikos elementų yra pagarba žmogaus teisėms, politinėms ir socialinėms. Norėčiau pabrėžti būtinybę e, pabrėžti nuostatas susijusias su žmogaus teisėmis. Svarbu atsižvelgti ir bendrą situaciją vakarų Balkanuose. E, būtina pažymėti, kad ten tradiciškai laikomasi teisinės valstybės principų, bet tų principų taikymo lygis nevienodas, ar kalbam apie valstybės institucijas ar visuomenę. Norėčiau paklausti pranešėjų, ar sus, dėl dalykų susijusių su pagarba žmogaus teisėms yra kokiu nors didesnių sunkumų. Gal pranešėjas gali daugiau informacijos mums pateikti. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Norėčiau kreiptis į frakcijas. Kai yra nuotyti šešėliniai pranešėjai, kai jau jie paskirti, prašo mums pasakyti, kas yra tie žmonės nes būtent tie žmonės yra atsakingi už savo frakcijos nuomonės pristatymą. Ponas Barder, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju. Labai trumpai. Kad pagrindiniai dalykai jau buvo pasakyti. Pritarėme toms pirmosioms išdėstytoms pastaboms ir norime šiltai padėkoti pranešėjų pirmininkas. Ačiū. FTD savo šešėlio pranešėjų irgi neturi šiuo klausimu, daugiau norinčių kalbėti nematau. Čia taip pat turime poną Igor Davidovič, jis yra Bosnijos ir Hercegovinos ambasadorius, jis atvyko į mūsų posėdį šiandien. Siūlymas, man reikis, buvo pateiktas. Ir bandoma ieškoti sprendimų. Ambasadorius, tiesą sakant, buvo pakviestas, bet jis neatėjo, sako pirmininkas. Tad Bosnijos ir Hercegovinos vardu atrodo nekalbės niekas. Pirmininkas. Ambasadorius Regis negalėjo šiandien atvykti, bet tikimės, kad jis dalyvaus e, kitą kartą mūsų posėdėje, kad vėl vyks keitimasis nuomonėmis šiuo klausimu. Sausio 21 dieną bus aptariamas pranešimas, 28 dieną e, sausio reikės būti pateikus pakeitimus, o vasario mėnesį jau ko gero bus galima balsuoti komitete prieš perduodant šį klausimą plenatiniam posėdžiui. Pone Betinį, gal norit pridurti dar ką nors? Man atrodo, kad uh E, frakcijų politinės pozicijos buvo labai aiškiai pateiktos, tačiau tai, aišku, neturi trukdyti mums ir toliau plėtoti atvirą ir, ir gilę diskusiją per kitus e, posėdžius. Pasisakymuose buvo pabrėžta ir beje dėkoju už tos pasisakymus. E, buvo pasakyta, jog pritarėme mano pranešimui. Na, o kalbant apie žmogaus teisės ir jų gerbimą. Dėl to buvo pateiktas klausimas. Man atrodo, kad e, padėtis yra tokia, kaip čia pasakius, jog e, nepakankamai galbūt e, įvertinami žmogaus teisų pažeidimai apskritai. Situacija yra pakankamai jautri, todėl kad čia kalba sukosi uh, apie Sedič Finči galimybę pateikti savo kandidatūrą, kandidatuoti nes Bosnijos e, konstitucija numato vienodas galimybės e, e, visoms trims etninėms grupėms kandidatuoti. Tai yra labai svarbi teisė demokratinėje sistemoje ir tokia teisė turi būti visiškai pripažįstama. Tad e, man atrodo, kad e, šituo klausimu dėl žmogaus teisių e, turime kelti šitą klausimą konstitucijos kontekste. Ir e, turime kalbėti apie tai, e, būtent šituo klausimu, galbūt apskritai nesakydami, kad žmogaus teisės paž, pa, pažeidinėjamos labai, labai daug Bosnijoje. Konstitucinių požiūrį taip. Pirmininkas. Kom, komisija turi būti, komitetas turi būti pasirengęs aptarti komercinių santykių su Vakarų Balkano visomis valstybėmis klausimus. Ir turėtų tokiuose diskusijose dalyvauti ambasadorius, todėl kad mes norime tikro dialogo su Bosnija ir Hercegovina. Tad septintojo darbo tvarkės e, punkto aptarimas yra baigtas, dabar aštuntasis darbo tvarkės punktas - žvejo panaudojimo prekių eksporto kontrolė. Praeitoje kadencijoje mes e, svarstėme teisėkuros e, pasiūlymus šito klausimu. Tų svarstymų rezultatai buvo gana įdomus. Mes pasiūlėme ne tik tai e, pakeisti kai kuriuos e, teisėkuros pasiūlymus, bet ir užtikrinti, kad politiniu požiūriu būtų atliekamas tikrinimas ir kontrolė to, kad vėjopo naudojimo prekių eksporto. Man atrodo, kad e, arabų pavasaris parodė, jog e, dviejopo naudojimo prekės buvo naudojamos bent jau iš dalies slopinant sukilimus tose valstybėse, tad į tai reikia atsižvelgti, numatant e, eksporto taisyklės ir tose taisyklėse apimant dviejų panaudojimo prekes. Būtent todėl ir reikia naujų teisėkuros e, pasiūlymų. Yra pateiktas senai jau komisijos pasiūlymas, tačiau nepasistumėta daugiau į priekį buvo per tą laiką, būtent todėl politinės frakcijos pageidavo, kad būtų įmamasi priemonių, kad būtų daromas desnis spaudimas komisijai, kad būtų pateiktas naujas teisėkuros pasiūlymas. Todėl, kad e, dabar įsisamoninimą, kad e, reikia labai aiškių naujų taisyklių. Politinės frakcijos gali pasiekti susitarimą šituo klausimu. Dėl žodinio klausimo pateikimo visų pirma ir dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Ponas Filner, ne, ponas Winkler yra. Dėkoju, kūrimas. Tai nėra mano asmeninis pasakymas, tai yra Kristoferio kolegos užrašai, tai yra APP frakcijos šiaip ar tai pozicija šiuo klausimu. Ir kolegos Filnerio užrašus norėčiau pristatyti. E, buvo e, pasiektas susitarimas dėl dviejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės. Europos Sąjungos taip eksporto kontrolės sistema buvo pasenusi ir dabar būtina ją patobulinti. Tokios yra išvados. Komisija paskelbė du e, pareiškimus, kurių vienas patvirtintas taip pat ir Europos parlamento e, dokumentas, būtina atnaujinti įrangą ir atnaujinti mechanizmus, bei žengti kitų žingsnių susijusių su dviejopo naudojimo prekių eksporto kontrolę. Europos komisija yra pareigoma pateikti siūlymą šią temą ir Europos komisija turėtų atsakyti taip pat ir žodinius klausimus, kad turėtume daugiau žinių apie e, situaciją šio klausimu. Dėkoju. Na, visi mes čia šiek tiek dviejo po poveikio pa, ir patys esame. Na, puiku turėti draugų, sako kalbėtojų šiame komitete. Ačiū. Pone pirmininkė. Taigi dviejopo poveikio, e, dviejopo naudojimo prekės. Tai yra man rūpintis klausimas, jeigu pažiūrėtume į tai, kas yra dviejopo naudojimo prekės, kas ne, matytume, kad labai triškios takos skiros nėra. Paskutinės kadencijos metu Um, pastebėjome, kad tai nėra vien tik apčiopiamus prekės, tai yra taip pat ir kompiuterinės programos ir kompiuterinės žvalgybinės programos, tos programos, kurios buvo naudojamos jau praktikoje. Taigi būtina daugiau dėmesio skirti šiam sektoriui. Uh, kartais karinės priemonės yra E, panaudojamos civiliams, pavyzdžiui, tramdyti. Taigi labai nelengva išsiaiškinti, kaip Ta problema turi ir dar vieną aspektą. Valstybių narių teisės aktai skirtingi šią temą. Tai yra apskritai negerai. Bet taip pat, tai sąlygoje taip pat ir ekonominį disbalansą. Būtent dėl to mes kreipiamės į Europos komisiją prašydami veikti. Džiaugiuosi, kad e, procesas užsitėsi E, jis tęsiasi, tačiau taisyklių aiškių nėra. Tam tikrų prekių eksportas gali padaryti didelės žalos, jeigu jos naudojamos piktnaudžiaujant. Tad manau, kad dabar yra laikas veikti. Būtent dėl to mes uždavėme tuos tris klausimus, kurie mano supratimu yra vykę klausimai. Norėčiau sulaukti Europos komisijos atsakymą. Norėčiau paklausti, kadagi pagaliau bus galima sulaukti Europos komisijos siūlymų dėl dviejopo naudojimo prekių eksporto. Ačiū. Na, dėl dviejų panaudojimo prekių klausimai jau buvo sprendžiami, turime šiandien labai rimtas technologijas būtina pasiekti tam tikros naudos ir tai yra gerai, kad tos technologijos turimos, bet jos gali kelti ir grėsmę, jeigu yra neteisingai naudojamos. Būtent dėl to e, labai naudinga būtų susitarti dėl šių dalykų. Daugelį šalių, e, į daugelį šalių eksportuojamos tos mūsų prekes dėl to, e, būtina užkirsti kelią galimoms potencialioms problemoms šioje srityje. Mums reikalingos aiškios žaidimo taisyklės ir reikalingas aiškus technologijų apibrėžimas. Išsiaiškinant, ar visos tos technologijos ir ar jų, visų technologijų eksportas yra legalus. Be abejo, turime šio klausimu diskutuoti ir mūsų užsienio partneriais. Taip pat turime neužmiršti, kad valstybės narės turi turėti galimybę pasirūpinti savo pačių saugumu ir čia irgi reikalingos tam tikros priemonės. E, konsultacijos ir toliau vyks šiuo klausimu, bus atliekamas poveikio vertinamas, tačiau visa tai yra pakankamai techninė sritis. Tad manau, kad technikos srities ekspertai turėtų čia tarti savo žodį, jie turėtų konsultuoti mus, kad priimtume teisingus sprendimus. Ačiū. Thank you, Chair, um, and I would like to thank the members of other... Ačiū pirmininkė ir norėjau padėkoti kitų frakcijų nariams už bendradarbiavimą ir už tai, kad kartu parengė tekstą, kurį dabar turime priešai save. Pirminkė, sakėte, kad daug dėmesio reikia skirti šiai temai, nes ir manau, kad e, jūs tikrai teisus, nes e, naujai besikūrinčios technologijos gali turėti tokį poveikį, kurio mes visai nenorėtume, bet to dviejų po poveikio prekės turi tiesioginį poveikį kitų žmonių gyvenimams kitose šalise. Bet to reikia nepamiršti, kad ypač tokiais laikais, kaip gyvename dabar, kai kurios technologijos gali grįžti bumerangų ir būti panaudotos prieš mūsų esminės infrastruktūras ir kitus strateginius objektus. Taigi tie prietaisai, kurios naudoja mūsų policija ir kurios naudoja mūsų institucijos, kad užtikrintų teisės viršenybę, gali būti naudojami kitose šalyse, o to šalis nebūtinai e, laikosi tų pačių taisyklių kaip Europos Sąjunga. Taigi reikia suvokti, kad e, dviejopo poveikio prekių e, įtaka gali būti didelė ir kad reikia išvelgti tai dokumente. Tai strateginis klausimas ir Europos parlamento vaidmo čia labai svarbus. Norime, kad Europos komisija būtų aktyvesnė. Taip pat mano kolegija jau minėjo, kad reikia išlaikyti vienodas sąlygas visiems. Reikia užtikrinti sažiningą konkurenciją, turime užtikrinti aiškės ir vienodas taisyklės, tai sako ir verslo atstovai. Bet to mums reikia technikos ekspertų, kad mums e, galėtų pristatyti naujųjų technologijų potencialų poveikį ir įvertinti tas technologijas bei poveikį vystimosi procesui. Turi nuolat vykti moksliniai tyrimai, mes neturime uh, žaisti katės ir pelės, nes dabar laisvai prekiaunama technologijomis, kurios turi tiesioginį poveikį žmonių gyvenimams, strateginiams veiksmams. Aš ne už tai, kad būtų per daug reglamentuojama, tačiau teisės aktai turi atitikti kasdieninės realijas. Taigi manau, kad ši rezoliucija turėtų būti paraginimas Europos komisijai žengti į priekį šio dokumento klausimu. Hel Helmut. Ačiū pirmininkė. Šie klausimai buvo suformuluoti derantis su įvairiomis frakcijomis ir noriu joms padėkoti už bendradarbiavimą. Pagrindinį dėmesį uh, mes skiriame kontroliai, dviejopo, po, dviejo panaudojimo prekių kontroliai, nes šios prekės gali būti pavojingos, kai jos patenka į netinkamas rankas. Turime žinoti, ką mes duodame trečiosiam šalims, nes um, kai kada nuostatos, atitinkamos teisės nuostatos gali būti taikomos ne tik tai prekiams, bet ir tam tikroms technologijoms. Bet to reikia NVO ir ekspertų susipažinusi šiomis technologijomis. Tačiau verslo įmonės nėra nešališkos, todėl jos neturėtų kištis. Labai ačiū. Ponas Puchnis FDD nieko nepaskyrė. Ar dar yra norinčių pasisakyti šio klausimu? Ne. Tuomet suteiksiu žodį komisijai. Thank you and I'm happy to see that. Dėkoju. Matau, kad daugumas dalykų, kurie buvo paminėti komisijos komunikate buvo įvertinti Europos parlamento. Ačiū už tai, mes taip pat atsižvelgsime ir į jūsų nuomonę. Procesas ilgas, nelabai lengvas, dirbame šiuo klausimu, svarbu, kad būtų palaikomi ryšiai, kad būtų išklausyti visi suinteresuoti subjektai ir kuo greičiau, gal, tikėsimės, galėsime jau jums pateikti naujos informacijos. Ačiū. E, Pirmininkas. Nelabai supratau. Maniau, kad jūs mums informacijos pateiksite jau dabar apie tai, kokie parengiamieji darbai vyksta Europos komisija. Jūs išgirdot klausimų, tikėjausi, kad juos atsakysit. Galiu nebent starti žodį dėl paskutinių atliktų darbų. Vyko pramonės forumas spalio 23 dieną Briuselėje. Ten dalyvavo pramoninės valstybės, nacionaliniai ekspertai iš valstybių narių. Mes peržiūrėjome tą komunikatą, aptarėme keturis prioritetus, kuriuos išdėstėjo komunikate ir išklausėme e, suinteresuotų subjektų nuomonę. E, tai yra ne tik techninė diskusija, tai buvo taip pat ir politinius klausimus apimanti diskusija nelabai lengva tokiam kontekste apibriežti prioritetus. Artimiausių metų pateiksime daugiau tikslesnės informacijos ir darbų tvarkaraščio naujienų. Dėkui. Pirmininkas. Na, nėra labai patenkinamas šitoks atsakymas. Išklausime daug kolegų minčių, ponė Šakė ir kai kurie kiti kolegos kalbėjo apie labai konkrečius dalykus šiam teisėkūros siūlymui. Ir ką reiškia, po kiek laiko, siūlymai po kiek laiko. Ne, matau, kad kolegos nėra labai pateikinti. Ponas Laifred dar norėjo tarti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad tai yra visiškai nepriimtina. Kolega iš Ovicijos kalbėjo dvi minutės ir nieko nepasakė. Tu kaip čia dabar taip? Mes e, norėtume, kad į mūsų klausimus būtų atsakoma iš karto. Galbūt galėtų ateiti kažkas iš komisijos, kuris gali tai padaryti. Ačiū, pirmininkė, už galimybę pateikti daugiau detalių. Norėčiau užtikrinti komiteto narius kad be abejo informacijos pateiksime daugiau pagal seniau nusistovėjusią praktiką. Po to, kai klausimas atkeliamas plenarinėme posėdėje, tuomet vyksta detalesnė diskusija. O kol kas m, mm, negalime pateikti tų atsakymų į klausimus, kuriuos, kurių tikisi Europos parlamentas. Kolegos dirba prie šių klausimų labai intensyviai ir rengia teisėkūros siūlymą. Europos parlamento nariai minėjo tai, kad egzistuoja dar tokių klausimų, kur reikalinga techninė analizė, kur reikia sulaukti poveikio vertinimo, tikimės, kad tai netrukus bus padaryta. Ir tolesnės detalės komisarį Valstrom teiks, kai bus surengta diskusija artimiausių metų. Pirmininkas. Žoržai, turėtum pradėti diplomatinę karjerą, nes ten darbą atliktum puikiai, tamsta mandagiai išsakei dalykus, kurie ne visai atitinka tai, ko mes laukiame. Manau, kad tai yra tavo stiprioji pusė. Tačiau norėčiau, kad kitai diskusijai jūs būtumėte geriau pasirengę ir kad galėtumėte atsakyti iš esmės į klausimus, net jeigu formaliai e, plenarinėme posėdėje yra atsakoma į klausimus čia, komitete, e, rengiant teisėkuros siūlymus, mes keičiamės nuomonėmis, taip jau būna. Tad norėčiau pasakyti štai ką, diplomatiškiams išlikti būtina, bet diskusija irgi turi vykti ir esminė, nepavirš, nepa, nepaviršutiniška. O dabar keliaukim prie kito darbo tvarkės klausimo, jis yra devintasis. Tai yra pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, dėl Ekvadoro kilmės prekiams taikomų muitų tarifų režimo. Gerbiami kolegos, jūs be abejo žinote, kad Ekvadoras nori prisijungti prie Peru ir Kolumbijos susitarimo ir pradinis požiūris buvo toks. Tikslas buvo keliamas skatinti regioninę plėtrą andų, tarp andų bendrijos valstybių. Birželį baigėsi dėrybos ir jūs visi be abejo žinote, kad dėrybos ar stojimo procesas užims nemažai laiko. Pavlo Salba ir aš domėjomės Peru ir Kolumbiją, laiko tam paskyrėme nemažai. Mes puikiai žinome, kokia yra taikoma procedūra, žinome, kad staiga gali iškilti kliūčių. Tai, tačiau, kai dėl Ekvadoro, tai reikštų, kad sausio 1 2015 metais nebebūtų taikoma SPG plus sistema. Dabartinėme siūlyme yra E, išreikšta mintis palikti galiuoti taisyklės tokius, kokius yra dabar, kad Ekvadoras galėtų prisijungti prie Peru ir Kolumbijos susitarimo. Helmutas Šoltas yra pranešėjęs šių klausimų, jam ir suteiksiu žodį. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nematau komisijos atsakingų atstovų šiuo klausimu. Vis dėlto norėčiau pradėti dėstyti savo komentarus. Mes pradėjome dirbti prie šio svarbaus reglamento. Dabar vyksta parengėmieji darbai. O paskui galė, turėtų įsigalioti ratifikuotas reglamentas. Tačiau, kaip žinia, Europos parlamentas susprendė pakeisti taisyklės, numatyti E, bendrą preferencijų taisyklių visumą, tam tikrą schemą. Atsižvelgiant į sėkmingą ekonominį vystimą, e, šalis e, prašo mūsų paramos ir atsižvelgiant į susiklošysių kontekstą, ta parama jums būtų reikalinga. Mano kolegos, su kuriais dirbome praėjusią kadenciją ir dabar, e, yra nusiteikę dirbti toliau, bet e, nėra sutarama dėl to, kaip išvengti galimos žalos. Tiesiog Ekvadoro vyriausybė patiria didžiulį spaudimą kad būtų pasirašytas šis sustarimas su dviem kitom, kam pritarė ir Europos Sąjunga. Mes suprantame, kad Ekvadoras turi teisę tą daryti. Sprendimas yra kontroversiškas, tačiau ši šalis turi teisę spręsti pati Komisija siūlo dabar reglamentą tam, kad Ekvadoras sulauktų tam tikros paskatos. E, šis reglamentas būtų tarpinis laikotarpis prieš pradedant taikyti bendrai numatytas taisyklės. Kai dėl Ekvadorų piliečių norėčiau pasakyti štai ką, aš pats pritariu šiam sustarimui. Norėčiau, kad e, kuo greičiau frakcijos pritartų siūlymui, kad būtų sumažintas tas laikotarpis, kurio metu Ekvadoras turės dar gyventi be tų bendrųjų lengvatų. Kas mėnesį e, Ekvadoras patiria nuostolius kurie siekia ši, nuo 116 ir 120 milijonų JAV dolerių. Taigi turime užtikrinti tam tikrą šio klausimo vystimosi sėkimą. Aš jau esu susitikęs su šešėliniais pranešėjais ir kitos savaitės pradžioje susitiksime dar kartą ir aptarsime savo bendrus sąlyčio taskus, kad sutarimas atskreičiau šį sudienos šviesą. Um, Europos parlamentui tai yra svarbus dokumentas. Ir norėčiau pasakyti, jog būtina paminėti Ekvadoro teisę taikyti SEFTA priemonės tol, kol galės taikyti PPO numatytas taisyklės. Taip pat svarbu tinkamai sureaguoti į viešosios nuomonės Ekvadorė lūkesčius. Ekvadoras turėtų atitikti visus įsipareigojimus, kurie yra privalomi valstybėms siekiančioms preferencinių tarifų. E, jeigu pradėšimas būtų atidėtas, tai tuomet laiko būtų prarasta bet nelik daug. Pakeitimai turės būti pakeisti ir mes manome, kad kuo greičiau turėtume atnaujinti turimą dokumentą. Komisija siūlo e, e, veikti taip, kad nesulauktume iš PPO pastabų dėl to, kad Ekvadorui suteikime kažkokį specialų statusą. Ir kad nebūtų kalbama apie bendrų preferencijų reglamentą, nes kai kurios to nuostatos gali sukurti nepageidautiną precedentą. Norime, kad Europos komisija pasiliktų galimybę sustabdyti šią, šios sistemos, šių taisyklių taikymą tais atvejais, jeigu Ekvadoras netitiktų kokiu nors numatytų taisyklių. Ir taip pat siūlytume naudotis deleguotojų teisės aktų sistema šiais ryčiai. Neužmirškime, kad Europos Sąjungai labai svarbu yra daryti viską, kad būtų užtikrintas to šalies vystimasis. E, mes taip pat norime tvirtos sistemos, kuri nebūtų keičiama kiekvieną dieną. Būtina užtikrinti demokratinių procedūrų taikymą. Na ir norėjau apie porą trejetą pakeitimus informuoti. Šeštojo konstatuojamoje dalyje, 3b e, dalyje, žodis measures turėtų būti išbrauktas. Reikėtų greičiau naudoti žodžius technical requirements, techniniai reikalavimai. Ir e, Taip pat aš teiksiu ir kitų kai kurių pakeitimų. Dar kartą kolegos noriu padėkoti už bendradarbiavimą šiuo klausimu ir tikiuosi, kad darbas tęsis e, labai teigiamą dvasę, siekiant rasti kuo greičiau mums visiems sutarimus. Ačiū, esu pasirengęs išklausyti jūsų pastabų. Dėkoju. Ačiū, kolega Fisas. Eh, presidente, y ante todo, eh, Ačiū pirmininkė. Taip pat norėjau padėkoti ponui Šulc už nuveiktą darbą ir pasakyti, kad e, puikiai bendradarbiavome, kartu nagrinėjome šią temą. Kaip jau buvo pasakyta, mes pritarėme šiam reglamento pasiūlymui. Jis leis išplėsti dabar taikomus muitinius tarifus Ekvadorui ir jie bus taikomi iki tol, kol įsigalios naujasis susitarimas. Buvo patvirtintas jau tvarkaraštis, tai gana ambicingas tvarkaraštis, tačiau tikimės, kad šis dokumentas galės įsigalioti kiek įmanoma anksčiau. Mes pritarėme komisijos pateiktiems pasiūlymams ir neteiksime jokių pakeitimų. Kaip jau minėjo ponas Šulc, pranešėjas, jis yra pateikęs pakeitimų, kai kuriems iš jų galime pritarti Dėl kitų nesame prieš, tačiau turime šiek tiek tokių abejonių. Juos nagrinėsiu iš eilės. Pakeitimai nuo pirmo iki penkto keičia šeštąją konstatuojamą dalį ir trečią B straipsnių. Ir čia išskiriama Ekvadoro teisė taikyti apsauginės priemonės es gaminiams atitinkamai su TVF nuostatomis. Galbūt šios nuostatos yra perteklinės, galbūt nereikia to minėti. Taigi šiems pakeitimams mūsų frakcija galėtų pritarti. Pakeitimai antras, ketvirtas ir šeštas. Tai apima septintą, dešimtą konstatuojamą dalį bei trečiąjį straipsnį. Čia daromas ryšys su SPG reglamentu tiesą sakant, iš esmės suprantu, tačiau mm, kyla tam tikra teisinė rizika. Kol kas komisija nepaaiškino tiksliai, kokie tarifai bus taikomi ir prieš pritardami šiems pakeitimams mm, noriu įsitikinti, kad mm, nebus nekils joks pavojus jų teisėtumui. Taip pat e, kiti pakeitimai, kad e, komisija turi informuoti tarybą, sutinkame. Ketvirtas ir septintas pakeitimai keičia dešimtą konstituto medalį ir ketvirtąją straipsnį, kad autonominis prekybos režimas baigs galioti. Čia vėlgi SPG reglamentas yra svarbus, o ne įgyvendinimo aktai. Mes manome, kad tai labai svarbu. Ir taip pat kol kas reiktų taikyti SPG nuostatas. Tokiu atveju komisija pradėtų palaipsniui atšaukti atitinkamas lengvatas, kol įsigalios naujasis režimas. Ir dėje pagal tokią sistemą nebūtų galima nu, laikinai nutraukti tų lengvatų taikymo. Manome, kad procedūra turėtų būti paprastesnė ir greitesnė negu SPG reglamente. Taip pat prašėme teisės tarnybos, kad E, ji pateiktų savo nuomonę, ar šiame reglamente reiktų taikyti gyvendinimo ar deleguotosius aktus. Taigi manau, kad būtų išmintinga taip pat palaukti teisės tarnybos pastabų. Bet kokiu atveju esu mm, pasirengęs dirbti su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais ir pasiekti sutarimą dėl pasiūlytų pakeitimų. Bet kokiu atveju tikimės, kad šis e, reglamentas bus patvirtinimas, kad bus išvengta visų nepatogumų, kurios galėtų patirti Ekvadoro ir ES eksportuotojai. Ačiū. Dankeschön. Jetzt setze ich meinen anderen Hut auf und bin. Ačiū. Dabar tapsiu šešėlinių pradėšėjų, tokiu esu socialdemokratų frakcijos paskirtas. Čia susidurėme, mano supratimu, su trim iššūkiais. Kalbant apie šį reglamento siūlymą. Pirmiausia, bendrųjų preferencijų sistemos reglamento e, pabaiga gali sutapti su naujų taisyklių įsigaliojimo pradžia. Ir gali nutikti taip, kad tos taisyklės naujos nebus pradėtos taikyti iš karto po to, kai baigs galioti reglamentas. Tos spragos reikėtų išvengti, reikėtų, kad ko gero būtų numatytos tam tikros lankstumo priemonės, nes po pusantrų metų gali nutikti taip, kad susidursim su tais pačiais iššūkiais. Kitaip tariant, jeigu ratifikavimos neįvyktų, reikėtų kelti klausimą, ką tuomet turėtume daryti. Antra, mes turėtume užtikrinti, kad preferencijų pagrindų e, numatytos taisyklės būtų tinkamai įgyvenintos. Pone Fisas, jūs klausėte, kaip galima gauti juridinės garantijas. Pirmiausia, galima veikti numatytų būdu. BPS plus sistema būtų taikoma, ar SPG sistema plus būtų taikoma toliau. Ir antras sprendimas būtų toks sutarties nuostatos su Peru ir Kolumbija ir Ekvadoru galėtų būti taikomus pereinamųjų laikotarpių. Na bent jau pirmajame etape. Aš dar neturiu galutinės nuomonės šiuo klausimu, nes yra tam tikrų reikalavimų susijusių su tvarumu susijusiu su Ekvadorų pasirinkimu tuo numatytų laikotarpiu. Mes, esame, mes tikimės, kad Ekvadoras tuo laikotarpiu įgyvendins tam tikros dalykus susijusius, pavyzdžiui, su gėlių auginimu ir pardavimu. Ir dabar Europos parlamento teisės. Dar vienas dalykas, ponė Fisas. Norėčiau pasakyti štai, kad net jeigu įgyvendinimo procesas ir neturi sulėtėti, reikėtų siekti, kad būtų nepažeistos mūsų teisės e, dėl to, kad bus pasirinkti deleguotieji ar vykdomieji aktai. Aš manau, ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurį norėčiau pabrėžti dėl deleguotųjų aktų, taigi aš manau, jog, kaip jūs ir sakėte, reikėtų sulaukti teisės tarnybos nuomonės ir šiandien koordinatorių posėdžių metu mes apie tai kalbėsime. Bet turėtume susitarti pakankamai greitai, kad galėtume išspręsti visus likusius juridinius kabliukus. Dėkoju. Na štai, vėl grįžtu į pirmininko pareigas, ponas Zahradil iš ECR norėtų kalbėti, bet jo atrodo nėra salėje, sako pirmininkas. Maritė, prašau. Alde frakcijos vadu. Uh, of, uh, labai ačiū. Kalbėsiu Ramon Tramosa vardu. Jis mūsų šešėlinis pranešėjas. Kalbėsiu trumpai. Mūsų frakcija pasisako už tai, kad e, laisvasios prekybos susitarimas įsigaliotų kuo greičiau, nes tai susijęs su Kolumbijos ir Peru laisvosios prekybos susitarimų ir mm, jis bus abipusiai naudingas. E, Liepos mėnesį pasiektas susitarimas su Ekvadoru atvers abiejų šalių rinkas ir tai bus naudinga visiems. Uh, Ekvadoro rinka maža, tačiau turi didelės galimybės plėstis ir gerą potencialą. E, GSP plus nuostatų taikymas, kol įsigalios prekybos susitarimas, mūsų manimų yra geras žingsnis. E, turime veikti greitai, neturėtume bereikalo vilkinti susitarimo parengimo. Uh, ir dėl to mes pritartume dokumentui ir taip pat atšvelgtume į teisės tarnybos nuomonę, e, siekiant užtikrinti nuoseklumą su kitais panašiais teisės aktais. Mes tikimės, kad šis susitarimas pradės Ekvadorui vystytis ir sukurs saugę ir nuspėjamą aplinką ES verslui. Labai ačiū ponas buvę nedalyvavo posėdėje, taigi dabar žodis komisijai, kas norėtų atsakyti, ponas Jurgensen. Ačiū pirmininkė ir ačiū už galimybę šiandien dalyvauti diskusijose iš savo pusės. Mes džiaugiamės tuo, kad Europos parlamentas e, nori greitai išnagrinėti šį dokumentą. Laukiame, kokie bus pakeitimų pasiūlymai, kokius pakeitimų pasiūlymus pateiks parlamentas ir paskui esame pasiryžę konstruktyviai dalyvauti procese, kad šie šių dokumentų teisėkuros procedūra kuo greičiau pasibaigtų ir kad visos institucijos um, išnagrinėtų šios dokumentus. Mes iš savo pusės taip pat uh, stengsime kiek įmanoma daugiau prisidėti prie darbo, nagrinėti pakeitimus, išsiaiškinti, kurie iš jų tinkami ir reikalingi. Tačiau jeigu pažvelgsite į mūsų pateiktą pasiūlymą, Tai, taip pat į deleguotojo ir gyvenimo aktų klausimą siūlomas nuostatas dėl tvarios plėtros. E, kaip matote, visos šios nuostatos yra argumentuotos, jos siūlomos nebe priežasties, mes esame pasiryžę diskutuoti dėl jų, tačiau kol kas mm, laukime parlamento požiūrį. Ačiū. Labai ačiū. Galbūt šiek tiek dėl tvarkaraščio. Ar manote, kad turite pakankamai laiko? Atsižvelgiant į tai, kas vyko per kitą ratifikavimo procesą. Taip, manome, kad jeigu dirbsime pagal įprastą procedūrą, Atrodo, kad užtenka laiko tiek taryboje, tiek parlamente. Dveji metai atrodo pakankamai ilgas laiko tarpas. Šiek tiek daugiau negu dviejus metus užtruko dėrybos su Kolumbija nuo dėrybų pradžios iki susitarimo įsigaliojimui. Tačiau teisinė peržiūra buvo sudėtingesnė bet to buvo daugiau esminių tokių politinio pobūdžio sprendimų, kuriuos reikėjo priimti Europos parlamente ir buvo neišspręstų klausimų susijusių su geografinių nuorodų nuostatomis ir jų įgyvendinimu. Jų aptarimas užtruko tiek taryboje, tiek parlamente. Tikiuosi, kad šį kartą nieko panašaus neįvyks. Manome, kad laiko turėtų užtekti, tačiau pamatysime dirbdami. Ačiū, ponas Zaiber. Labai ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkui ir pranešėjams už nuveiktą darbą, rengiant susitarimus su Kolumbija ir Peru nuostatas ir taip pat už rengiamą susitarimą su Ekvadoru. Ir manau, kad e, reikia vengti vilkinimo, kad e, Ekvadoro gamintojai neliktų be muitos lengvatų, kai bus panaikinta dabartinė sistema. Be to, tas laisvosios prekybos susitarimas labai svarbus ir reikia taip pat e, teisiškai viską labai gerai pasverti, kad e, tarptautinės prekybos organizacijos nuostatos nesikirstų su tai, ką pasiūlėme mes. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Ne, tuomet suteiksiu žodį pranešėjui. Dėkuoju. Mano kolegos pateikė savo nuomonę Aš dabar kalbėsiu vėl vokiškai, anksčiau pasisakiau angliškai, dabar grįžtu prie gimtosios kalbos. Aš buvau šešėlinis pranešėjas dėl ASC, ESC. Ir parlamente mes e, pakankamai ilgą laiką diskutavome apie tai, kaip turi būti užtikrinamas e, teisėkuros partnerių teisės. Ir dabar pagal e, savo prerogatyvas mes galime grįžti prie kai kurių dalykų ir e, galime suteikti tam tikras preferencijas. Tai yra parlamento kompetencijos sritis. Naujosios parlamento galios leidžia tai daryti. Todėl aš norėčiau, kad mes grįžtume prie uh, įgyvendinimo ir deleguotojų aktų klausimo. Aišku, mes bandysime pasiekti susitarimą su šešėliniais pranešėjais, bet dabar klausimas yra, kokia tarybos pozicija šito klausimo. Aš manau, kad e, mes gana greitai gausime atsakymą iš tarybos į šį klausimą ir e, tolesnio įgyvendinimo darbo grupė kuri e, posėdžiauja, jinai šį klausimą jau yra detaliai nagrinėjusi. Aš e, taip pat turėjau progos pasikalbėti su Ekvadoro prekybos ministru praeitą savaitę. Jisai priminė, jog e, Ekvadore mažos ir, ir vidutinės įmonės dėl dabartinės ekonomikos padėties ir e, po e, Kolumbijos ir Perų laisvosios prekybos sutarties įsigaliojimo susiduria su daugeliu įvairių sunkumų. Tad tas sutartis, laisvos prekybos sutartis, e, aišku, galbūt numato iš pirmo žingsnio tam tikrų teorinių nuostatų, bet jos turi praktinių pasiekmių gyventojams ir valstybei. Ir tos pasiekmes Ekvadoro atveju buvo pakankamai juntamos prekybos sektoriuje. Tad e, būtina atsižvelgti į visus šitos aspektus ir visą informaciją šiais klausimais, kuomet svarstome prekybos sutarčių klausimus. Aišku, mes taip pat turime atsižvelgti ir suderinamumą šitų sutarčių su e, PPO sutartimis. Mes turime užtikrinti, kad e, mūsų sutartis visiškai suderinamas su PPO e, sutartimis. Kartu su kitais šešėliniais pranešėjais mes dabar bandome parengti bendrą pasiūlymo tekstą jūs galėsite pateikti savo pakeitimus, be jokios abejonės. Patobulindami tą tekstą, tvarkaraštis e, pakeitimų pateikimo yra pakankamai e, apribojantis, tačiau manau, kad e, vis dėlto bendradarbiausime labai konstruktyviai kartu su komisija. Dėkoju. Manau, kad galime ir toliau tęsti darbą šitą dvasę. Tuo būdu pirmoji mūsų posėdžio dalis yra baigta. Dar lieka koordinatorių posėdis. Jisai prasidės truputį anksčiau, 11 valandą. Dabar 10 minučių pertrauka, susitinkam po 10 minučių.